Tas. Pagal šios popietės darbo tvarkę dabar bus sąjungos aukštosios įgaliotinės saugumo užsienio reikalų klausimams ir komisijos vicepirmininkės baroninės Ašton pasisakymas dėl neseniai Haityje įvykusio žemės drebėjimo. Después, pero en primer lugar tiene la palabra la señora. Po to pasakys komisaras Degucht. Bet visų pirma, suteikiu žodį baroninė Ashton. Sveika atvykusi į Europos parlamentą. Mes dirbome kartu kitose sritise, tačiau noriu palinkėti Jums didelės sėkmės jūsų darbę. Leidė Ašton, prašom. Uh, your... Pirmininkė, labai ačiū už jūsų malonius žodžius. Gerbiami parlamentarai, paprašiau galimybės pasisakyti, kad galėčiau pristatyti Jums naujausią informaciją Haityje po baisaus žemės drebėjimo įvykusio sausio 12 dieną. Žala yra baisi. Iki 3 milijonų žmonių patyrė šios strategijos padarinius. Žuvusių skaičius dar nėra galutinės. Tai yra milžiniška humanitarnė ir politinė katastrofa. Mūsų dėmesys dabar yra suteltas į darbą su jungtinėmis autoritėmis tautomis ir Haičio valdžia, kad būtų galima palengvinti Haičio žmonių kančias. Mūsų ryštas atkurti Haiti yra ilgalaikiam laikotarpiu. Daug ES piliečių taip pat prarado gyvybės, dar apie tūkstantį yra dingusių be žinios. ES sureagavo greitai, nesiekdama patekti į laikraščių pirmosius puslapius, bet siekdama padėti žmonėms jungtinių tautų patarimu mes ats, nusprendėme iš karto nevykti į Haiti tam, kad nebūtų išbarstytos lėšos, kad būtų lėšos sukoncentruotas į tinkamiausią pagalbą ir vyksime ten iš karto, kai tik bus tinkama. Su komisaro Degucht susidarėme, kad jis šią savaitę nuvyks į Haiti, perduos ES užuojautą ir pabrėž mūsų įsipareigojimą padėti žmonėms. Jis taip pat pasinaudos šią galimybę, peržiūrės ES pagalbą pagalba numatyta iki dabar ir aptars su jungtinių tautų ir mūsų atstovais. Uh, kas yra svarbiausia, kurios, kur yra svarbiausia suteikti pagalbą per artimiausias savaitės ir mėnesius. Toliau mes e, svarstysime galimybę steigti pagalbas humanitarniais, politiniais saugumo keliais. Pasarosiomis dienomis aš nuolat palaikiau um, ryšį su uh, JAF general, uh, sekretorė Clinton, su jungtinėmis tautomis, su Kanada, kuri uh, uh, Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrais tam, kad būtų galima koordinuoti tarptautinius veiksmus. Vyksiu JAV šią savaitę, kad aptarčiau šiuos klausimus ir kitus klausimus su JAV administracija ir jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi New York'e bei kitais atstovais. Uh, es paprašė suteikti skubę pagalbą 500 milijonus dolerių, taip pat logistinę pagalbą, humanitarniai pagalbai suteikti. Vakar Junktinių tautų generalinis sekretorius paprašė policijos ir karinių pajėgų sustiprinimo Junktinių tautų taikos palaikymo pajėgoms. Kad būtų galima mobilizuoti ir koordinuoti mūsų veiksmus, aš paprašiau pirmininkaujančios Ispanijos surenkti neįlinių reikalų, užsienio reikalų ministrų tarybą tarybą vakar. Ir mes dabar apjungsime bendras komisijos ir tarybos sekretariato bei valstybių narių pastangas į vieną sutelktą um, atsaką man vadovaujant. Tai yra labai svarbus proveržis. Vakar mes e, visi sutarėme, kad reikia sureaguoti greitai ir glaužiame koordinuoti mūsų veiksmus su jungtinėmis tautomis. Dabar dėl finansinės pagalbos taryba padarė šias išvadas. Ji pasveikino komisijos pirminį įsipareigojimą iš karto suteikti humanitarnę pagalbą 30 milijonų eurų e, sumoje. Dar 29 milijonai eurų yra preliminarūs valstybių narių įsipareigojimai. 92 milijonai e, eurų. Dar 100 milijonų eurų numatyta reabilitaciniai atkūrimo e, nehumanitariniai pagalbai. Taip pat taryba atsižvelgė į komisijos ketinimus numatyti 200 milijonų eurų ilgalaikiai pagalbai. Taip pat paragino įvertinti poreikius po katastrofos pirminio laikotarpio. Bendrai tai yra reakcija trumpalaikiu laikotarpiu, bet pagalba bus nukreipta į Dominikos Respubliką. Dabar sudėtinga lėšas perduoti ir suteikti pačią pagalbą žmonė, žmonėms vietoje, kurios tos pagalbos reikia, kad būtų matomas atkūrimo darbas. Junktinių tautų generaliniam sekretoriui paprašius padėti transportuoti humanitarinę pagalbą ir skirti papildomus policijos padalinius, taryba paprašė manęs iš, išskirti, kokios, kokius indėlius valstybės narės numanė, numatė suteikti ir mobilizuoti tokią pagalbą. Aš dirbu šiais klausimais. Mes rengėme saugumo ir politikos komiteto posėdį iš karto po tarybos. Tolesnė strateginiam darbam planuoti. Valstybės narės jau yra nu, įsipareigojusios suteikti pagalbą per Europos žandarmerijos pajėgas. Taryba ir toliau e, dirbs parengiamosiose grupėse tam, kad atsakas būtų greitas ir e, koncentruotas. Kita pirmąjį taryba vėl susitiks ir svarstys tolesnius veiksmus. Tai yra labai rimtas ES užsienio politikos išbandymas ir mūsų darbo po Lisabonos. Haičio žmonės ir mūsų žmonės tikisi efektyvaus, koordinuoto, sutelkto atsako ir mes tikimės, kad tai galėsime suteikti. Aš labai noriu palaikyti glaudžius ryšius su parlamentu, todėl labai džiaugiuosi šią galimybę šiandien pristatyti Jums naujausią informaciją ir išgirsti Jūsų pozicijas. Eh, Ačiū. Baronienė Ashton. Komisijos vardu norėčiau suteikti žodį ponui Karalui Deguhtui. Presidents. Pone pirmininkė, Norėčiau visų pirma akcentuoti iki šiol nematytą katastrofos mastą, kalbant apie e, nukentėjusiuosius. Taip pat noriu pakalbėti apie poveikį šaliai. Haitis yra viena vargingiausiai gyvenančių pasaulio valstybių, e, kurios, kurioje, būklė, kurioje situacija yra nuolatos nestabili ir jos valtos valstybės gebėjimai buvo labai rimtai pažeisti. E, Tartautinė bendruomenė taip pat patyrė stiprų smūgį. Jungtinės tautos nevyriausybinės organizacijos taip pat nukentėjo dėl katastrofos ir todėl sunku užtikrinti pagalbos teikimą vietoje. Reikia suprasti, kad taip tokia padėtis susidarė ne dėl to, kad trūksta kompetencijų, bet dėl to, kad pati humanitarinės pagalbos teikimo bendruomenė nukentėjo ir dėl to pagalba ne, nepasiekė nukentėjusių taip sparčiai, kaip norėtumėme. Kitaip sakant, kalbame ne tik apie gyvybių gelbėjimą, mums reikia kalbėti apie visos valstybės gelbėjimą. Ir todėl Kesai Ashton sušaukė neįlinę e, užsienio reikalų ministrų tarybą. Tai buvo tinkamas sprendimas, kad būtų aptarta ši problema. Norėčiau suteikti dėmesį į keletą svarbiausių iššūkių visų pirma, humanitariniai poreikiai, humanitarinės pagalbos poreikis yra milžiniškas. Visų pirma, pirmoji pagalba, e, medicinė pagalba, pagalba, pagalba vandeniu, taip pat maisto produktais ir, ir, ir prieglapšio užtikrinimas. Taigi maisto produktai, prieglapstis ir logistinė pagalba. Taip pat e, gebėjimai ieškoti ir gelbėti žmonės. Koordinuojant pagalbą, visų pirma reikia išsiaiškinti prioritetų sąrašą, detaliau išsiaiškinti juos bei organizuoti e, pagalbos transportavimą, logistinius klausimus spręsti ir tai bus sprendžiama ES institucijų kontekste. Galiausiai reikia užtikrinti tarptautinės pagalbos koordinavimą, o tai visada yra sudėtinga susidarius šioms tokioms aplinkybėms. Norėčiau pabrėžti, kad praėjus keletui valandų po žemės drebėjimo eko e, tarnybos jau buvo vietoje ir dirbo. Mm, buvo bandoma išsiaiškinti pagalbos poreikių. Taigi mes dirbome su OČA, e, Junktinių tautų pagalbos teikimo organizacija. Mm ir palaikome nuolatinį ryšį su jungtinių tautų pagalbos koordinavimo tarnybomis. Taigi, kitas svarbus e, tikslas yra už, atkurti valstybės gebėjimus. Ši šalis turi imti vėl funkcionuoti ne tik fizinė prasme, nes daugybė pastatų ten išnyko. Daugybė šalies pareigūnų dar yra dingę bežinios ir valstybinės struktūros buvo sugriautos. Ir mes uh, rengėmės netrukus išsiųsti ES ekspertų grupę, kurios tikslas bus išsiaiškinti svarbiausius, būtiniausius Haičio valstybės poreikius ir suteikti tokią pagalbą. Mūsų atstovai dirbantis vietoje geriausiai gali tą padaryti, tačiau jiems tenkantis darbo krūvis jau yra per didelis. Manau, kad tie klausimai taps ypač aktualūs artimiausiomis dienomis ir mes ES, ES komisija, draugė su taryba galėtumėme suvaidinti lyderio vaidmenį, atkuriant valstybės institucijas fizinę prasme, bei taip pat užtikrinant, kad ten dirbtų žmonės. Taigi visų pirma, pirma plano dalis yra šalies rekonstrukcija. Tai to imsimės, kai bus suteikta būtiniausia pagalba būtinosios pagalbos teikimo grupės išvyks ir e, paprastai tokių katastrofų atvejais iškyla antro an, papildoma pavojaus banga, jeigu ne, nesimama spręsti vidutinės ir logos trukmės poreikių. Ir ES krizių sprendimo tarnybos jau dirba šiuo klausimu ir e, rengia darbo jėgos padalymą tarp ES institucijų bei e, plėtoja pagalbos teikimo bendrą strategiją, kokia, kaip reikėtų reaguoti, kokia pagalba būtų reikalinga po pirmųjų katastrofos etapų. Taigi reikia versti veiksmais visus mūsų įsipareigojimus ir užtikrinti veiksmingą pagalbos teikimą. Būtent tokiais momentais bus patikrintas mūsų tarnybų veiksmingumas. Ir galiausiai galutinis mūsų atsako etapas, kaip e, įgaliotinė užsienio reikalų įgaliotinė jau ir minėjo, ES pasirengus esmingai prisidėti visų pirma, teikdama humanitarnę pagalbą, jau numatyta 30 milijonų eurų 22 milijonai eurų yra visiškai naujos lėšos, jos skirtos e, šalia kitos pagalbos numatytos gaičiui. Toliau nehumanitarinė parama, kurią minėjau, tai yra pagalba atkuriant valstybės institucijas, sudaro 100 milijonų eurų ir maždaug 50 procentų čia yra paimta iš kitų sričių ir 50 procentų lėšų yra naujos lėšos ir dar 200 milijonų eurų dar numatyta. Čia turime išsiaiškinti, iš kur bus tos lėšos paimtos. Mes kalbame. Reikėtų išsiaiškinti, iš kurių biudžeto, ES biudžeto dalių mes paimsime tas lėšas ir kaip atskiros valstybės narės dalyvaus, kokiu mastu dalyvaus teikiant tą pagalbą. Tai toks bus Europos, taip atrodo ES pagalbos pasiūlymas, paketas šalia kitų įsipareigojimų, kurie jau duoti ir kuriuos dar e, prisijims ir numatys valstybės narės. Kaip įgaliotinė užsienio reikalais ir minėjo, aš vyksiu į regioną, į Haiti ir į Dominikos Respubliką, išvyksiu rytoj ryte. ryte Ten susitiksiu su valdžios atstovais bei aiškinsiuos, kaip galėsime padėti atkuriant valstybės institucijas, prezidento instituciją. Susitiksiu su svarbiausiamis nevyriausybinėmis organizacijomis veikiančiomis vietoje, vyksiu taip pat į Dominikos Respubliką. Manau, kad svarbu susitikti ir su to šalies atstovais, nes tai yra kaimynė. Ir dabar jau girdime, kad e, pas, ginčiai pasienyje jau kelia tam tikrų sunkumų ir aš susitiksiu su Dominikos valdžia. Ir, ponė pirmininkė, tiek galiu pasakyti dabar, o kai grįšiu, e, suteiksiu informaciją vystimosi komitete pirmadienį po pietų. Ačiū, gerbiamas komisijos nary. Dabar pereiname prie kalbėtojų sąrašo. Pirmiausia, frakcijų vardu kalbantieji. Pirmiausia, EPP frakcijos vardu Gay Mitchell. Pirmininkė, aš manau, kad parlamentas prisimins jungtinių tautų ir ES darbuotojus, kurie žuvo ar pradingo be žinios, kurie patiria kančias Haityje. Džiaugiuosi, kad komisaras Degucht vyks ten ir po to atveš informaciją vystimosi komitetui, kai jis sugrįž iš ten. Jo, kaip jo paties žodžiais galiu pasakyti, kad tai yra precedento neturinti iš tikrųjų katastrofa ir tai svarbu pasakyti. Todėl aš noriu užsiminti apie tai, kad ES, mano matymu, turi būti labiau matoma. Dabar, kai mes turime mm, aukštai galiotinę vicepirmininkę komisijos, aš manau, kad tas asmo turi būti labiau matomas šiais klausimais. ES yra stambiausia pagalbos teikėja, apie 60 procentų visos pagalbos teikianti donorė. Manau, kad mes esame didžiausia ir humanitarnės pagalbos teikėja. Tačiau matome JAF laivus ligoninės, valstybės yra Belgija, Airija, um, Anglija. Tačiau turi būti matoma Europos Sąjunga. Kodėl nėra kovinių grupių, kurių nebūtų nuolatinių grupių, kurios būtų pasirengusios, pavyzdžiui, um, nuvykti ten, kur jos yra reikalingos. Ir dar paskutinis dalykas. Viskas, viskas nulemta skurdo, tai kas vyksta Haityje. Ir dar dar tai, kas įvyko. Nepamirškime Haičio, reikia nepamiršti pačios pagrindinės problemos, tai yra skurdo Haityje ir spręsti tą problemą kartą visiems laikams. Demokratas. Ačiū ponė Mitchell, socialistų ir demokratų vardu, ponė Linda Makavan, dviems minutėms. Pone pirmininkė, mes palaikome, bandome palaikyti Haičio žmonės šiandien, jiems išgyvenant tokią tragediją ir visi nori nusiųsti užuojautą, pareikšti užuojautą Haičio žmonėms. Tai yra tragedija šalyje, kur 70 procentai žmonių gyvena žemiau skurdo ribos, o žvelgiant į ateitį, būtent tuos klausimus reikės akcentuoti. Visuomenė nepaprastai jautriai reaguoja į šią tragediją. Junktinėje karalystėje per keletą žmonė, dienų žmonės suaukojo 30 milijonų svarų. Taigi mes žinome, kad visuomenė palaiko mus, mūsų pastangas surinkti lėšas Haičiui pagelbėti. Pone įgaliotinė, noriu padėkoti Jums už Jūsų nuveiktą darbą, tai užtikrinant tokį spartų ES atsaką šioje situacijoje. Tsunamio E, atvejais mums atskleidė, kad labai svarbu ne tik lėšų pagalbos skirimas, bet ir koordinavimas ir užtikrinimas, kad pagalba pasiektų tuos, kuriems jos labiausiai reikia, draugės su jungtinėmis tautomis. Kalbant apie ilgesnės trukmės laikotarpį, e, bus rengiama tarptautinė konferencija skirta Haičiui ir turime kalbėti apie Haičio įsiskolinimą. Manau, kad šis klausimas bus aptautinės konferencijos darbo tvarkėje. Haitis yra įsiskolinęs 890 milijonų JAV dolerių tarptautinėms finansavimo institucijoms, ypač tarptautiniam valiutos fondui. Tarptautinis valiutos fondas yra suteikęs 100 milijonų JAV dolerių paskolą. Galbūt galima tą paskolą paversti kažkokiu kitų pagalbos ir finansavimo instrumentu. Uh, Aš tikiuosi, kad bus e, sprendžiamas klausimas taip pat kaip ir klausimas e, dėl neramumo pasienyje su Dominika. Noriu padėkoti Jums už visas pastangas teikiant pagalbą. En nombre del Grupo Liberal tiene la palabra eh, por un minuto y medio el señor Aylward. Ačiū, ponė Makaven. Pone Aylward, pusantros minutės liberalų vardu. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu visų pirma padėkoti uh, Paranė Ašton, kuri iš tikrųjų žino, kaip JAV pasakė, kad, kaip jungtinės tautos pasakė, kad iš tikrųjų Haitis susiduria su baisiausia tragedija, žmogiška kaina tragedijos yra pamatuojama ir kai atvyksta pagalba, tai humanitarniai darbuotojai susiduria su didžiulėmis problemomis, saugumo, logistikos problemos, tai yra, ką nevyriausybinės organizacijos išskiria kaip pagrindinių biurokratinės kliūtis. Tai yra tos problemos, kurios nulems žm Haičio žmonių gyvybės ar mirties klausimą. Daug kas gyvena chaoso sąlygomis, taigi reikalingas koordinavimas. Nevyriausybinės organizacijos, valdžios struktūros, tarptautinės organizacijos, vietos valdžia, visi turi dirbti iš vien kad visi sektoriai būtų apjungti ir suteikta bendra pagalba tiem, kam jos reikia. Labai svarbu, kad ES suteiktų sparčią pagalbą. Pil, mūsų piliečių dosnumas yra milžiniškas. Vakar buvo paskelbta, kad daugiau kaip 420 milijonų eurų yra numatyta um, Haičio humanitarniai pagalbai. Tai rodo mūsų ryštą. Dabar labai svarbu koordinuoti pagalbą. Junktinės tautos siekia, kad bendra, bendros pagalbos pastangos būtų koordinuojamas ir mes labai tikimės, kad uh, iš tikrųjų ir uh, aukštoji galiotinė lankysis. Uh, Ten 200 milijonų eurų paskirti ES pagalbai Haičiui ilgalaikiu laikotarpiu. ES yra lyderė visame pasaulyje, tai ji turi dabar e, to, tai pateisinti. Dabar trys minutės žaliųjų frakcijos vardu, ponė July. Monsieur le Président, Madame le Haut représentant pirmininkė aukšto įgaliotinė, komisarė, mėly kolegos, ši naujoji humanitarnė krizė, kurią pateko Haitis, pa, iš tikrųjų yra beprecedentė. Aš abejoju, ar mes sugebėsime iš viso rasti tinkamus žodžius, kreiptis į nukentėjusių šeimas ir bandydami išsakyti, kaip mes užjaučiame juos dėl jų kančių, kaip mes siekiame pasidalyti tą bendrą naštą. Iš tikrųjų, žala yra milžiniška, nėra žodžių jai nusakyti. Dar prie to prisideda chroniškas skurdas, kuriame gyvena šalis daugeliu metų. Tarptautinė bendruomenė iki šiol nesugebėjo ką nors padaryti. Dar baisiau, Haičiui. Haitis patyrė tokią, po, tokį politinį režimą, kuris neveikia. Tarp tarptautinės organizacijos ir, organizacijos ir ES dar į sudėtingesnę situaciją įstumė tą valstybę. 80-metyje valstybė praktiškai galėjo apsirūpinti maistu. 90 procentų savo žemės ūkio produkcijos pasigamindavo. Dabar importuoja daugiau kaip pusę savo maisto. Uh, Aš manau, kad reikia galvoti apie vietos produkciją. Haitis patyrė žemės drebėjimą ir tai yra šalis, kuri neturi jokių išteklių. Tačiau tai šalis, iš kurios atimtos teisės į išteklius. Mes turime maksimaliai padėti Haičiui e, tai, kas yra dabar skubiai reikalinga padaryti. Reikalinga tarptautinė pagalba ateityje mes taip pat turėsime pagerinti savo veikimo būdus, tačiau turime visų pirma suvokti, ką reiškia ilgalaikė plėtra ir kad ji nebus efektyvi, jeigu mes neparinksime tinkamų prioritetų. O jeigu mes darysime tai, ką vietos žmonės sako, kad yra klaidingi sprendimai. Tokiu būdu tik tai turės būti didinamos lėšos skirtos vystimuisi. Uh, ES paskelbė, kokią pagalbą jis skirs Haičiui. Mes kalbame apie 130 milijonų eurų trumpalaikių laikotarpių ir 200 milijonų eurų ilgalaikių laikotarpių. Aš norėčiau palyginti šios skaičius su kitais skaičiais. 150 milijardų dolerių kurie buvo panaudoti City ir Wall Street bankams keliems tūkstančiams žmonių, kurie dirbo tose bankuose. Pagalvokime, apie kokį vystimosi modelį mes kalbame pasauliniu mastu, kokį vystimosi modelį mes plėtojame. Iš tikrųjų, pagalba nėra pakankama ir ji tikrai neturi pakeisti tos vystimosi pagalbos, kuri yra reikalinga valstybėms, kurios pergyveno tikras diktatūras ir negavo tos pagalbos labai svarbu gerbti valstybės ir leisti joms naudoti savo ištekliais, nevaržomais. Gerbiamas pirmininkė, gerbiama aukšto įgaliotinė, komisarė, mėly kolegos, mes privalome padėti Haičio nukentėjusiesiems atkurti savo šalį, kuri nukentėjo nuo gamtinės katastrofos. En nombre de los conservadores y reformistas tiene la palabra por un minuto el señor Deva. Dabar EKR frakcijos vardu, ponas Deva. Mūsų širdys yra su Haičio žmonėmis ir mes bandome juos paguosti jų kančiose. Noriu pagirti ponę Ešton ir Karalą Deguchtą už tai, kas jau nuveikta. Be abejonės lėšos pagalba bus skiriamos. Aš dalyvavau e, pagalbos teikime, kuomet e, tsunamis nusiaubė Azijos kraštus. Ir kai tik tai įvyksta tokios katastrofos, mums pritrūksta kai kurių dalykų. Ne konkrečiosios pagalbos, bet visada susidurėme su problemos dėl infrastruktūros. Uh, kuomet ta infrastruktūra yra sugriaunama, reikia gebėjimų labai sparčiai teikti pagalbą. Galbūt reikia pasinaudoti lėktuvais, kurie būtų aprūpinti viskuo, arba sraigtasparniais. Galbūt galima imtis globalinės pagalbos teikimo operacijos, e, kuri pasinaudojant E, priemonėmis, kurios užtikrintų infrastruktūros, laikiną infrastruktūros suteikimą ir taip išgelbėti gyvybės iškart, pirmomis minutėmis po katastrofos. Dabar dėms minutės guė NGL vardu ponas Lerik. Euh, Ačiū pirmininkė, gerbiama aukštoji galiotinė, komisarė. Iš tikrųjų, mūsų labai paveikė tai, ką patyrė Haičio žmonės, Haičio vaikai. Jie bando išgyventi tikrame pragare. Pasaulio solidarumas, aišku, šildo mums širdis, tačiau mes turime sustiprinti savo pastangas ir koordinuoti savo veiksmus vardan vietos žmonių, kurie neteko savo namų, vaistų vaistų, maisto, jie neturi nieko. ES numatė skirti finansinės lėšas, tačiau negalima apsiriboti vien tuo. ES pagalba turi būti smarkiai padidinta. Pasaulinė bankinė sistema taip pat turi prisidėti prie to. Europos maisto perviršius turi skubiai būti perduotas Haičio žmonėms. Reikia nuoširdžiai pasakyti, mūsų žemynas tikrai yra skolingas Haičiui. Po tokių ilgų dominavimo plėšimo metų. Prisiminkime Karaibų šalis ir situaciją, tarptautinės, visuom, tarp, tarptautinės bendruomenės veiksmus, kuomet uh, kokios ten yra skolos. Mūsų parlamentas turi pasakyti už tai, kad būtų besąlygiškai ir visiškai panaikintos uh, skol, tos skolos. Ir Monrealyje turi būti parengta uh, tarptautinė konferencija dėl tvaraus Haičio atkūrimo dirbant kartu su Haičio žmonėmis. Tas atkūrimas turi būti pavestas jungtinėms tautoms vadovauti, taip, kad būtų gerbiama šio šalies ekonominis ir politinis suverenumas. Haitis neturi tapti dominavimo mūšio tarp stambiųjų šalių lauku. Mes at mes negalime leisti, kad e, ši, ši katastrofa taptų e, pretekstu Šiaurės Europos, e, šia, atsiprašau, Šiaurės Amerikos valstybių vadovams um, užimti tą šalį, joje pradėti dominuoti. Labai svarbu, kad Haičio piliečio žmonės būtų toliau laisvi ir suverenus. Ačiū. Ir dabar Europos už laisvę ir demokratiją vardu ponas Provera. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pareikšti giliausią solidarumą su šios katastrofos aukomis. Tokios situacijos, kai griūna infrastruktūra, patiriama tiek daug nelaimė reikia nuolat galvoti apie viešą saugumą, apie jo užtikrinimą, apie viešą tvarką, nes nieko nebus galima padaryti antraip, e, o reikia juk dalinti humanitarinę pagalbą. Turime žinoti, kas ką kada darys ir ko kam kada reikia. O taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kad e, viešų ir privačių donorų dosnumas e, neretai išnaudojamas. Dažnai jų aukomos lėšos nepasiekia e, nelaimės vietos. Taigi reikia tokios sistemos, kuri užkirstų kelią lėšų nutekėjimui į kitas vietas, ypatingai tose šalise, kur paplitusi korupcija ir yra prastas valdymas. Ačiū kolegai. Vadinasi, baigėme pasisakymų frakcijų vardu sąrašą ir dabar ponas Griffin iš neprisijungusiųjų. Pone pirmininkė, Haičio e, įvykių siaubas yra šokiruojantis ir mes visi jaučiame užuojautą. Visi mes čia esantis gauname neblogus atlyginimus. Aš esu pasirengęs skirti mm, pagalba, jei tik tai tą patį padarys ir kiti parlamento norėčiausios Britanijos. Tačiau mano apygardos rinkėjai neturi galimybės prisidėti prie pagalbos, nes ten dėl įvairiausių aplinkybių situacija yra labai sudėtinga. E, Haityje žuvo daugybė žmonių, tačiau šią žiemą 50 e, tūkstančių Didžiosios Britanijos pensininkų mirs per anksti dėl šildymo problemų. Ir ši tiesa daro gėdą politiniam elitui ir viskas suverčiama tarptautiniam, e, tarptautiniai klimato kaitai, dėja mes turėsime laidoti e, vyresnio amžiaus žmonės mūsų šalyje. Dėl to, kad netikiama parama tiems žmonėms, sakyčiau, tai yra ne, ne pagalba, ne užuojauta, tai yra veidmainiavimas. Ir atrodo, kad daugelis, aps, e, daugelis čia esančių norėtų nežinoti, negirdėti tos informacijos, kurią aš pasakoju. E, Vamos ahora en las intervenciones de los oradores que se expresan a título individual. Dabar pereiname prie kalbėtojų savo vardu. Pirmiausia, ponė Strifler, pusantros minutės, prašom. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Haute Représentante. Donc... Ačiū pirmininkė aukštoji galiotinė. Kaip ir buvo sakyta, ši katastrofa tikrai yra bais, baisi. Žemės drebėjimas vienas iš stipriausių istoriją ir žmonių nu, gyvybių nusinešta labai daug. ES valstybės numatė skirti didelės sumas 429 milijonus eurų eurų ir Tik tai gaila, kad ES lėšos skirtos išblaškytai ir nebus tikro mano, matomumo, tuo tarpu amerikiečių pagalbos mašina yra stambi ir aiškiai matoma. Europos komisija taip pat turi ir bendrijos mechanizmus, tai civilinės apsaugos mechanizmus skirtus valstybėms narėms. Dabar tai būtų pagrindinis reagavimo į krizę um, mechanizmas. Labai svarbu, kad būtų pagerintas ES reagavimas į krizės ir realiai sukurtos civilinės apsaugos galimybės. Aš remčiau Mišel Barnie pasiūlymą iš 2006 metų, kuris nėra dar iki galo galo pritaiktas, kad būtų galima sukurti Europinę civilinės apsaugos, e, e, civil, Europinės pajėgas kad tai būtų greitojo reagavimo pajėgos. Per kelias dienas amerikiečiai e, ėmėsi iš karto dominuojamo koordinavimo vaidmens. Taigi labai svarbu priminti, kad OŠA ir jungtinių tautų jungtinių tautų struktūros yra labiau tinkamos koordinavimui. Reikia nemuštis dėl to, po kurio vėliava bus suteikta pagalba, ne kas daugiau tų pinigų skirs, bet aš manau, kad labai svarbu, kad kiekvienas Europos pilietis žinotų, kaip yra panaudoti ES skirti pinigai. Dviems minutėms e, ponas Tyrolien. Merci, Monsieur le Président. Haïti serait-elle condamnée? Ačiū, ponė pirmininkė. Ar Haitis iš tiesų pasmerktas amžiams gyventi varge? Čia nuolat patiriamos įvairios gamtinės katastrofos, patiriamas skurdas. Ir dabar štai ir vėl drama turinti istorinės reikšmės, neįsivaizduojamo masto nelaimė ištiko Haiti, tačiau reikia teikti iš karto Haičiui pagalbą, stengtis atstatyti šalį. Turime padėti buvusiai kolonijai Haičiui. Tai savo laiku buvo viena turtingiausių kolonijų ir turėtumėm padėti Haičiui per kotonų susitarimą. Tai yra vienas iš, viena iš valstybių partnerių ir ES veiklos partnerių. Taigi reikia taisyti padėtį, sutikti esamus iššūkius ir gerinti infrastruktūrą. Ir neturėtumėm konkuruoti galbūt su amerikiečiais. Tiesiog reikia pirmiausia pagalvoti apie tai, ar mes sugebame ką nors nuveikti aičio labui kaip europiečiai. Reikia suprasti, kad tikrai sunku uh, išsiųsti paėgas iš Europos į Haitį. Ir vis dar egzistuoja ta problema, kad be integruotų autonominių pajėgų mes Europoje neapseisime, nes turime teikti išsame visapimančią pagalbą Haičiui. Ir šalies atstatymas e, yra didžiulis iššūkis tiek politinė, ekonominė, tiek socialinė prasme. Ir galbūt e, mes skaičiuojame tiesiog pirmuosius naujos eros Haityje metus ir Europa turėtų perimti lyderiaujančios e, struktūros vaidmenį. Ačiū. Dabar kolega Giorins pusantros minutės. Le journal de 20 heures nous le rappelle tous les soirs, la souffrance en Haïti n'a pas de nom. Peut-être la souffrance. Vis primenama apie Haičio žmonių kančias ir visas pasaulis sureagavo bandydamas rodyti užuojautą. Tas atsakas, ta reakcija dėja bus trumpalaikė ir už kokios savaitės žiniasklaida ims rašyti pirmuosiuose puslapiuose apie kitus įvykius. Ir atrodo, kad tuo met iškils grėsmė, jog Haičio žmonės bus palikti likimo valiai. Toje šalyje reikia daryti viską, atkurti viską. Ir todėl reikia užtikrinti, kad atstatymo pastangos būtų susijętos su tikra realia vystimosi politika. Ir ES turi patirties ir priemonių šioje srityje. Taigi tai yra ir tiesos minutė, tai bus ir ties, tiesos atverimo minutė ES. Mes turime dirbti labai veiksmingai ir sutelkti pastangas, nes kitaip bus pademonstruotas abejingumas labai sunku, labai svarbu atkurti toje šalyje viešąją tvarką, nes, šaly, nes ten nuo žemės drebėjimo nukentėjo visi ir viskas, taip pat ir valstybinės institucijos. Taigi, ats, valstybės atstatymo darbai, darbais turi pasirūpinti patys haitiečiai. Mes galime padėti jiems partnerystės kontekste, tačiau ES tarptautinėse konferencijose turi akcentuoti, kad tai turi būti partnerystė, o ne pernelik e, didelis globėjiškumas. Vážený pane předsedající, e, dámy a kolegové. Ponas Košaušnik, pone pirmininkė, ponas ir ponai, mes visi ko gero sutarėme, kad tai didžiausia praėjusių 200 metų tragedija šiame regione ir mes, Europos konservatorių reformistų frakcija, o taip pat ir Čekija, visą užjaučiame katastrofos aukas. Tačiau, nepaisant Lisabono starties įsigaliojimo, veiksmai ES vis dar per mažai koordinuojami. Mes darome per mažai. Mes turime komisijos pirmininką, E, turime e, vyriausiai galiotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, tačiau dėje vis dėlto ES pramiegojo, neveikė laiku. Valstybės narės pačios tikrai veiksmingiau teikia pagalbą. Ačiū, ponė Figerėdo, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Parlamento, que todos fazemos à tragédia. Norime taip pat prisijungti prie užuotos žodžių, kurie skirti Haičio žmonėms po šitos baisios tragedijos. Mes norime parodyti solidarumą, tačiau reikia akcentuoti pagrindinės teisės, pagrindinius dalykus. Nei vienai šalis negali pasipelnyti iš katastrofos ir atkurti neokolonialistinius ryšius. Mes matome Amerikos karius štai šalyje, kuri yra tokia skurdi dėl to, kad įvairios valstybės ją išnaudojo, taip pat ir Amerika. Reikia pasakyti, kad šiandien svarbiausia humanitarnė pagalba, atkūrimo pagalba, kuri tikrai, kurios nusipelnė ši labai drasi tauta šioje valstybėje buvo sukilimas prieš vergovę, tai, pirm, tai buvo pirmasis socialinis sukilimas Amerikos žemynė. Mes turime suteikti pagalbą kaip galima o, greičiau, tačiau pasipriešinti bet kokiem neokolonialistiniam o, e, tikslam. Grazie, prezident. Pone Andželėlį, pusantros minutės. Ačiū, pone pirmininkė. Haitis išgyvena didžiulio masto katastrofą dėl gamtinės stichijos, bet kita vertus taip pat ir apskritai e, dėl to, kad nesugeba pasirūpinti savo tauta. Veikiama tiesiog visiškai beskrupulų. Raudonasis kryžius sausio mėnesį yra e, pateikęs tiesiog labai baisių žinių, reikia reaguoti į situaciją. O svarbių priemonių taip ir neseimama. Tai, ką daro komisija arba ką daro valstybės narės, taip pat nekoordinuojama. Ypatingai, ponia Aštan, reikia pasirūpinti vaikais, našlaičiais, jiems teik, teikti psichologinę paramą ypač. Nes antraip e, jie, bus, jie gyvens ne tik vargingą gyvenimą, bet bus ir išnaudojami. O tarptautinė bendruomenė turėtų supaprastinti įvaikinimo procedūras. Tačiau negalime leisti, kad e, teisėtai būtų vaikai deportuojami tiesiog iš Haičio. Italijos užsienio ministrė pasiūlė sukurti tam tikrą infrastruktūrą vietoje, kad ir ten būtų pasirūpinta našlaičiais vaikais. Ir kad būtų organizuojamos tik laikinos kelionės į užsienį švietimo tikslais ir panašiai. Tartutinė bendruomenė e, turėtų beje taip pat ir nurašyti skolas Haičiui. Ačiū pusantros minutės, poniai Kretu. Aš manifestą în aceste zile solidaritatea și compasiunea. Visas pasaulis užjaučia e, Haičio žmonės ir pagalba yra koordinuojama, savalaikiškai teikiama, tačiau pagalbos veiksmingumas be abejo priklauso nuo koordinuojamų e, veiksmų. Ir čia reiktų užsiminti apie OČA biurą, e, apie tarptautinę bendruomenę, kuri turi dirbti kartu kartu, be kita ko ir ES, tam, kad pagalba būtų veiksminga. Todėl, kad be būtinosios pagalbos teikimo reikia taip pat galvoti ir apie viešosios tvarkos ir saugumo užtikrinimą. Be abejo, tai yra situacija, kai daugelis žmonių protestuoja, yra nepatenkinti e, ir ta pagalba yra žudbūt būtina. Tačiau vis dėlto reikia priimti tą iššūkį ir tik dar smarkiau veikti. Ta turėtų padaryti ir ES. Manau, ES turi um, lyderiauti e, veiksmingam Haičio atstatymo procesui. Reikia atkurti ten buvusią infrastruktūrą, reikia palengvinti gyvenimą Haičio žmonėms, reikia konkrečių sprendimų, reikia supaprastinti e, našlaičių įvaikinimo e, procedūras. Ir turint omenyje krizės mastą iš tiesų reikia reaguoti kuo veiksmingiau. Minutė ponui Kola. Panie przewodniczący, pani, pani przewodnicząca, słuchamy dzisiaj. Pone pirmininkė, pone užsienio reikalų galiotinė, girdime įvairiausius balsus šiame parlamente, o visų rūpestis yra vienas ES politinė reakcija nebuvo pakankamai koordinuota, todėl reikia išreikšti pagarbą dabar nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms institucijoms, kurios tinkamai ir laiku reagavo. Reikėtų pasvarstyti, ką reikėtų daryti geriau. Turiu vieną klausimą poniai Ashton. Tai pirmasis klausimas, pirmoji situacija su kuria susidūrėte savo poste, ką, ką Jūs apie tai manote, kokie Jūsų įspūdžiai, ką geriau galėtumėme daryti ateityje, manau, kad apie tai tikrai reikėtų pamastyti. Ačiū, dabar pusantros minutės. Ponas Filip Žiuvan. Madame Ashton, sasu. Pone Ashton, pakanka. Pakanka. Kiekviena katastrofa ištinka vis tas pats. Prancūzai siunčia lėktuvą, belgai, vokiečiai taip pat pagelbėjimo lėktuvą, kiekvienas iki viskas tas pats, rezultatas vietoje toks pat, jokio koordinavimo, jokios normalios pagalbos nukentėjusiesiems, jokio darbo organizavimo, kada tai baigsis, kada komisija galų gale pradės veikti. Nesakykite mums, kad tai yra sudėtinga, nes projektai yra. Reikia tik tai juos įgyvendinti. 2006 metais Mišel Barnie pasiūlė sudaryti Europinės civilinės apsaugos pajėgas e, valstybių narių savanoriško dalyvavimo pagrindų, e, hipotetiškai numatant, kad 27 valstybės narės dalyvaus civilinės apsaugos rėmose, kas jau egzistavo su turima gelbėjimo technika, komunikavimo technika. Tai yra paprasta, ponė Ashton padarykite tai su tomis valstybėmis, kurios nori, o kiti, na, mes prisijungsime tada, kai ateityje atsiras galimybė su tsunamiu. Štai buvo bandyta nieko iki šiol nepadaryta. Aš tikrai pasvėriau savo žodžius. Toks komisijos neveikimas yra nusikalstamas. Pone Ašton, kodėl um, Europa kartuoja savo klaidas. Pone Ashton, niekas nebejoja jūsų gerą valią, tačiau čia šiandien paskelbkite, kad kad formuojate šias koordinavimo europinės pajėgas. Parlamentas seks paskui jūs, jeigu jums bus reikalingas palaikymas, mes esame čia, jums padėsime. Tačiau imkitės darbo, nustokite mums kalbėti apie koordinavimą, imkitės to koordinavimo, įgyvendinkite jį, nelaukite kitos katastrofos. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Yra žmonių, kurie imasi veiksmų ir kurie tik kalba apie tai. Noriu pasveikinti tarybą ir komisiją ir įgaliotinę užsienio reikalams e, su tais veiksmais, kurių ėmėsi. Nieko to nebuvo galima numatyti ir suplanuoti. Mes kalbame apie sunkiai įsivaizduojamus dalykus, o čia bandoma pigiai užsipulti komisiją, valstybės narės ir komisiją. Uh, vien dėl to, kad amerikiečio ranka ištiesia tau pagalbos ranką ir bando tave ištraukti iš grįvėsių, tu atsisakai tos pagalbos, nes tai yra neokolonialisto ranka. Na, atsiprašau, turėtumėte gėdytis. Pasiekime, užtikrinkime, kad koordinavimas vyktų, suteikime uh, kompetencijas amerikiečiams koordinavimo srityje. Jeigu tai gelbėja gyvybės, pamirškime politinę retoriką. Taigi sveikinu komisiją, kad buvo skirta tiek lėšų, sveikinu baronienę Ashton, kad atsispyrė pagundai e, sudalyvauti teatrinėje retorikoje ir tik tai nuvykti ir pasirodyti ten. Ką tai duoda? Nieko. Todėl aš piktinuosi tų žmonių vardu, kurie nori, kad būtų suteikta tikra pagalba. Bendradarbiaukime su amerikiečiais. E, spirtelkime jungtinėms tautoms, kad jos pasiektų konkrečių rezultatų ir nustokime velti su tuos pigius politinius debatus. Kolega, kolega, Ačiū, pusantros minutės, kolega Tun Hohenstein. Panie Przewodniczący, chcąc się dołączyć do głosu pana Juvin. Ačiū pirmininkė. Aš noriu paremti tą, ką pasakė ponas Žyvan. Humanitarnė pagalba nėra pakankamai koordinuojama. Tačiau aš noriu kalbėti ne vien apie humanitarnę pagalbą, aš noriu kalbėti apie techninę, struktūrinę, vystomąją pagalbą taip pat. Katastrofos nenumatysi, tačiau uh, galima buvo numatyti, kokioje baisėje situacijoje buvo Haitis. Deja, jį ištiko ir ši katastrofa. Tačiau apie politinę situaciją, apie blogą e, situaciją ten mes žinojome. Aišku, būtų buvę galima tą situaciją padaryti geresnė, jeigu mes būtumėm geriau organizavę savo vystomąją pagalbą tuomet būtų buvę mums šiandien daug lengviau pasinaudoti ankstesnės pagalbos vaisiais ir būtume galėję išgelbėti dešimtis tūkstančių žmonių. Pone Ašten, ar jūs numatote komisijoje taryboje dirbti ir renkti konkrečius planus, kad būtų galima užtikrinti uh, ES atskirų valstybių narių veiksmų koordinavimą, kad realiai galėtų e, nukentėjusiai pasinaudoti ją, ar bus keičiamasi pažangiaja praktika. Aišku, mes žinome, jog yra e, konkrečiose valstybėse sukaupta patirties, žinome, kad kai kurios valstybės teikia pagalbą labai veiksmingai, todėl būtų labai naudinga toms valstybėms, kurios vystamą pagalbą dar tik pradėjo teikti, pasimokyti iš tų kitų valstybių. Tokiu būdu naudos gautų trečiosios šalis naudos gavėjos. Kalbant apie humanitarnę pagalbą, tokiu būdu būtų lengviau panaudoti humanitarnę pagalbą ir ją suteikti katastrofos atveju. Sasuli. Grazie Presidente, signora Alto rappresentante, l'immensa. Pana Sasoli, ačiū ponė pirmininkė, gerbiama vyriausiai galiotinė ši katastrofa Haityje reikalauja skubios pagalbos ir tai reikalauja taip pat ir atskirų valstybių narių veiksmų, net jeigu ir juntama nemažai konkurencijos tarp valstybių narių tarpusavyje. Ir čia vyriausiai galiot neturėtų užtikrinti tikrą, realią pagalbą Haičio tautai. 80 procentų šios šalies gyventojų gyvena skurde, o 54 procentai visiškame skurde. O be to e, reikia pagalvoti ir apie haičio vaikus. Tai yra pažeidžiamiausia e, tautos dalis, e, tai našlaičiai vaikai nebeturintys tėvų ir nėra valstybės, kuri galėtų ją pasirūpinti. Tad raginu vyriausiai įgaliotinę imtis veiksmų tam, kad vaikai vaikams iki dešimties metų amžiaus būtų padėta, kad juos galėtų priimti um, ES valstybės ir užtikrinti jiems um, adekvatų gyvenimo lygį. Be abejo, tik ribotam laikotarpiu, tik iki to momento, kol bus užtikrintos atitinkamos sąlygos jų pačių gimtojo šalyje ir jie galės ją grįžti. Ir tą tikrai mm, mes galėtume pasiekti, tai reikštų mūsų visų tarpusavio solidarumą, o tuo pat metu mes realiai padėtume vaikams, užkirstumėm kelią jų išnaudojimui. Juk tai yra vaikai, tai yra vertingiausias haičio turtas, ką jis turi. Ačiū, ponė Andrikė, ne pusantros minutės. Been... Ačiū, ponė pirmininkė. Pastarosiomis dienomis girdime daug, girdime daug nusiskundimų dėl to, kad reakcija į Haičio krizę buvo neveiksminga. Daugybė, daugybė balsų kalba apie augantį nesaugumą, taip pat e, apie tai, kad tie, kurie išgyveno katastrofą, e, apimti visiškos nevilties, nes trūksta maisto ir rūbų. Tačiau reikėtų pasidžiaugti tarptautiniu e, įvairių tarptautinių veikėjų e, atsakų, nuo nevyriausybinio organizacijų iki pilietinės visuomenės organizacijos ir atskirų žmonių. Reakcija į tokias krizės yra nelengva ir daugelis išreiškė solidarumą su Haičio žmonėmis. Vėlgi, kai kas kritikavo ES dėl to, kad ji pernelyg lietai sureagavo į krizę. Tačiau ES apsiriboja ne tik sprendimais primamais Briuselėje. Nacionalinės e, šalių vyriausybės jau nusinčia daugybę žmonių, kad čia suteiktų pagalbą haitiečiams ir skiria milijonus eurų pagalbos. ES e, vaidmuo turėtų būti sutelktas į vidutinio ir ilgos sukmės laikotarpio pagalbą ir mes turėtume siekti padėti atstatyti haičio miestus ir kaimus infrastruktūrą infrastruktūrą, mokyklas ir e, ligoninės. ES gali tapti forumu tuo skėčiu, po kurio būtų koordinuojama tokia pagalba. Neseniai komisijos ir valstybių narių paskaltas įsipareigojimas skirti beveik pusę milijardų eurų yra tikrai rimtas ir didelis žingsnis tą kryptimį ir mes visi turėtume jį palaikyti. Ačiū. Un minuto y medio también para el señor Guerrero. Ačiū toliau, ponas Garero. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma išreikšti savo užuojautą bei solidarumą su Haičio žmonėmis, kurie patyrė nepaprastai sunku smūgį. ES nėra karinė jėga ir mes nesiekėme tokia tapti, bet mes, mums dėl savo socialinio modelio esame galybė ir mes norime būti svarbus vystomajame bendradarbiavime ir humanitarnės pagalbos teikime. Katastro, katastrofa Haityje e, kelia tam tikrą iššūkį institucijoms, kurios kitaip dirbs po Lisabono sutarties. E, reikia teikti humanitarnę pagalbą, tačiau ateis toks momentas, kuomet turėsime imtis atstatymo darbų, rodyti socialinį solidarumą ir užtikrinti, kad šalyje veiktų vyriausybė ir solidžios institucijos. Turime patenkinti būdiniausius haičio žmonių poreikius. Tai yra susijęs su tam tikromis tai yra su tam tikrais įsipareigojimais ir pareigomis, tai kelia ypatingų užduočių komisijos nariui atsakingam už humanitarinę pagalbą ir vystomąją pagalbą. Turime veikti draugio, drauge, kad geriau koordinuotumėme įvairių šalių pagalbą, kad dirbtume veiksmingiau ir kad Europos balsas būtų aiškiai girdimas ir kad taip e, neapviltume visų pasaulio žmonių lūkesčių. Turime skatinti vystomąją plėtrą Haityje, šiandien taip pat ir kitose pasaulio regionuose ateityje. Higgins. Jim Higgins. You, Ačiū pirmininkė viena iš neturtingiausių pasaulio valstybių per 15 sekundžių visiškai sugriauta. Tai yra blogo, blogo valdymo korupcijos auka, tūkstančiai žuvusių, keli milijonai be pastogės, jungtinės tautos stengiasi teikti pagalbą, tačiau viską reikia suderinti. Ir čia iš tikrųjų reikia galbūt nepolitiškai pasakyti, bet mūsų reakcija nedekvati, prastesnė nei JAV. Reikalinga švarus vanduo, vaistai, pastogė, maistas. Viskas ateis savo laiku, tačiau Haičiui reikia iš šios katastrofos išbristi kai, su demokratija ir veikiančia ekonomika, kad žmonės galėtų gyventi. Ir, po, ir turi būti poreikiai vertinami keliarių metų laikotarpio kontekste, o ne artimiausių savaičių ir mėnesių kontekste. Aišku, kad nuo um, pranyks šis klausimas ir iš laikraščių, ir iš televizorių ekranų. Ir tada prasidės tikrai iššūkiai, nes 2008 metais Haiti nusiaubė du uraganai, skurdas, um, kančios liko po to. Tuomet um, pasaulis žadėjo skirti 600 milijonų eurų, tačiau skirta tik tai 30 milijonų eurų. Taigi mums reikia galvoti ne vien tik tai galvoja apie dabartinę pagalbą, reikia galvoti apie atkūriamuosius veiksmus, kurie turės būti gyveninti. Tačiau labai svarbu, kad būtų sukurta aiški ir gyvenama strategija, kad ši šalis būtų o, demokratiška o, ir, ir, ir laiminga ir atkurta po šios katastrofos. Ačiū ponė Higgins, dabar pusantros minutės ponui Gualtieriai. Ačiū. Humanitarinė katastrofa niekada anksčiau neregėto masto um, tikrai sujaudino Europą ir mes turime visomis įmanomomis priemonėmis tenktis padėti. Finansinės priemonės per pastarąsias keletą dienų ir valandų buvo užtikrintos, o dabar reikia galvoti apie kitus mūsų reakcijos į šią krizę aspektus. Ir galbūt reikėtų nustoti galvoti nuolat apie įvaizdį, o labiau krypti dėmesį į patį turinį. Ir įgaliotinė tikrai teisingai sakė, kad jungtinės tautos vaidina svarbu vaidmenį civilinės um, saugos ir, ir saugumo užtikrinimo, atvej, užtikrinimo atvejais. Ir čia negali es veikti savarankiškai, reikia jungti, su, bendradarbiauti su jungtinėmis tautomis. Ir beje, reikia ponieštin pasakyti, kad vis dėlto koordinavimas egzistuoja. Iš tiesų yra e, tam tikras situacijų e, cen, reagavimo centras įkurtas, atsakingas už saugumą. Ir iš tiesų būtų taip pat naudinga, jeigu mes turėtumėm europinės atitinkamas savo pajėgas, kokias jas turi jungtinės tautos. Kas yra svarbu dabar, yra kaip tas situacijų e, centras ir MIC įgyvendina ir sutinka tos iššūkius, kurie kyla, ar ištekliai yra adekvatus. Ir iš tiesų norėtumėm atitinkamų e, įgaliotinės pareiškimų, kurie užtikrintų, kad e, ištekliai vis dėlto pasiekia tuos žmonės, kuriems jų reikia. Taigi reikia veikti veiksmingai veikti jau dabar. Ačiū ir dabar periname prie catch the eye procedūros. Ponas Ver. Spoštovani gospod predsedujoči, spoštovana gospa Eštonova. Pone pirmininkė, e, pone Ešton. Aš taip pat norėčiau išreikšti užuojautą uh, Haičio žmonėms patyrusiems e, tokią nelaimę, bei noriu pasveikinti Europos komisiją ir kitas institucijas, kad taip tinkamai e, reagavo šioje situacijoje. Tačiau klausiu ir savęs ir kitų kolegų, ar, ši, ar ta reakcija buvo pakankamai sparti. Galbūt įgaliotinė užsienio reikalams turėjo būti įvykių vietoje Tai svarbu dėl įvairiausių aspektų. Aš sutinku su tais, kurie mano, kad kareivių buvimas, kareivių dalyvavimas tarsi pažymi kolonialistinį požiūrį, tačiau taip kalbėti šiek tiek neteisinga. Tarptautinėje konferencijoje Haičiui reikia kalbėti apie ilgalaikės priemonės, apie tai, kaip atkurti valstybės valdymo institucijas ten ir užtikrinti, kad jos veiktų. O svarbiausi dalykai turi būti sveikatos apsauga ir švietimo institucijos, nes tai atneš didesnį stabilumą, did, did, nei, nei šalis išgyveno iki šiol. Tai Kolegos, būsiu labai griežtas, sako pirmininkas. Kai sakau minutį, tai, tai ir turiu omeny. Pone Munys, vienai minutį. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar kartą noriu pabrėžti, kokia svarbi yra skubi humanitarinė pagalba, bet ne tik tai, taip pat ir ilgalaikio laikotarpio pagalba, atkūrimas yra svarbus. E, reikia bendradarbiauti su Haičio vyriausybė šioje srityje. E, ji ir taip jau yra silpna ir galbūt nereikėtų jos dar labiau silpninti menkinant jos autoritetą, e, siunčiant vis daugiau tartotinių um, e, pajėgų į Haiti. Iš tikrųjų, reaguota buvo labai greitai. Buvo suteikta milijoninė pagalba iš ES pusės. Ir ES tikrai yra e, vienas stipriausių don donorių ir tai yra vertinama, manyčiau, Haityje. Pane Ašten, politika tai visų pirma yra simboliai, todėl aš manau, kad jūs turėtumėt būti čia, ne Haityje ir vykti ne į JAF, o į Haitį. Ir tikrai su dideliu liūdėsiu um, turiu pasakyti, kad manau, kad jūs nevertino šios tragedijos tinkamai. I, tikrai Europa niekada nebuvo tokia nesanti ten. Mes esame svarbiausia pagalbos donorė, tačiau mes, mūsų nėra ten kuo mes daugiau sukūrinėjom pareigų ir pareigybių, mes, tuo mažiau mes esame matomi. Kiek dar katastrofų reikės, kad ES atsakingi asmenys būtų vis tik tai tos atsakomybės viršui. Mišel Barnie nuo 2006 metų yra pasiūlymas. Tai kada jis bus vis tik tai e, patvirtintas ir gyvendintas? Ponas Nikolson, ačiū. Pirmininkė, man atrodo, kad mes visi užjaučiame tuos, kurie patyrė daug kančių uh, ir, ir dar tuos žmonės, kurie vis dar kenčia Haityje. Mums reikia tinkamų, labai gerai koordinuojamų pastangų ir niekas, jokios kliūtis neturėtų čia uh, mums pastoti kelio. Aš tikiuosi, kad mes tuo keliu ir eisime. Juk kas bus už dviejų savaičių, kuomet ši tema ne, nebebus įdomi žiniasklaidai, ka, kas tada bus su tai žmonėmis? Reikia atkurti Haiti ir trumpos ir ilgos trukmės laikotarpiu. Tačiau svarbiausia dabar užtikrinti pagalbos dalymą žmonėms vietoje, tiems, kurie ten kenčia. Ir ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad aš visiškai sutinku su ponu Kaumans ir ponu Kešmenu. Iš tikrųjų dabar nelaikas bandyti veltis į pigės politinės diskusijas. Sienelėktu. Ponas Janys, vienai minutiai. Janis. Gracias, presidente. Gracias, presidente. E... Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti užsienio reikalų įgaliotinę tarybą, komisiją bei tarybos taryboje pirmininkaujančią Ispaniją su tokiu sparčiu ir koordinuotu atsaku, kuris buvo pademonstruotas nuo pat pradžių. Galbūt tos pastangos nebuvo taip nušviestos žiniasklaidoje kaip dešimties tūkstančių JAV pėstininkų nusintimas, bet manau, kad atsakas buvo veiksmingas ir spartus. Galbūt niekas neminėjo kai kurių detalių. Per pirmasias 78 valandas po katastrofos 50 procentų visų žmonių, kurie buvo išgelbėti, buvo išgelbėti Europos tarnybos, tarnybų. Pirmininkė, man atrodo, kad iš tikrųjų tokios aplinkybės, kur žai, žodžiai, skaičiai praranda prasme, daugiau kaip 80 tūkstančių žuvusių, keli milijonai nukentėjusių, dabar bandoma dar atrasti pagri... paskutinius gyvų žmonės, po to bandoma bus atkurti, atstatyti valstybę. Visi vyksta su, su savo pagalba, su savo priemonėmis, savo šunimis. Tai Europa turi uh, suteikti kūną tai idėjai, kurią mes ginam, gynėme čia Europos parlamente prieš keliarius metus, kad turi būti sukurta, sukurtos europinės o, civilinės apsaugos pajėgos, ar tai būtų žydrieji šalmai, ar mėlynie ir žalieji šalmai, nesvarbu. Giverhofstadt kėlė tą mintį 2003 metais, 2006 metais Mišel Barnie. Esmė yra tokia, kad ES turėtų pajėgas reaguoti greitai, nuvykti į vietą ir ir būti kartu. Arvoisa puheen, puhemies, minusta on erikoista, että täällä on puhuttu. Pone pirmininkė, mano manimo, čia šiandien buvo kalbėta nuolat apie matomumą. Ir aš manau, kad būtent dabar pirmiausia, apie ką reikia galvoti, yra pagalba. Ir tikrai tragiškas vaizdas, kai matome gruvėsiuose dar gyvų žmonių, kuriems galima būtų pagelbėti ir reikia daryti viską, kad tas būtų padaryta. Užsienio ir gynybos politika bendra formuojant ir kai buvo e, kuriami krizių centrai, manau, buvo svarbu būtent ruoštis e, stikinėms nelaimėms nes tai yra dalykas, kuris gali nutikti taip pat ir Europoje, ne tik kitose pasaulio regionuose. Ir dabar matome, kokie bejėgiai esame tokios stiknės nelaimės atveju. Tačiau kas mums kliudo tai kurti tokias, tokias krizinės pajėgas ir siūsti jas į nelaimės vietas. Ο κύριος Μπαλκίτης είναι εδώ. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiama aukščiausio vyriausiai galiotinė, gerbiamas komisarė. Iš tikrųjų, šiandieną po Lisabono sutarties kaip tik nelemtai atsitiko pati didžiausia turbūt bėda ir reikia suprasti aukščiausiojo arba vyriausiojo įgaliotinio situaciją kada pačioje pradžioje savo kadencijos reikia spręsti gana sudėtingą netgi sakyčiau niekada iki tol neturinčios e, praktikos uždavinį. taip iš tikrųjų šiandieną mes matome tam tikrus trūkumus kad ateityje reikėtų labiau paruoštos e, europos sąjungos jungtinių pajėgų kurios gebėtų dalyvauti gelbėjimo operacijose ir manau kad pats didžiausias šiandien būtų indėlis kad tie pinigai kurie šiandien buvo paminėti kuo greičiau pasiektų jemeno respubliką kad jie kuo greičiau būtų įgyvendinti ir išleisti pačios infrastruktūros atstatyme net ir kaip paminėjo haičio prezidentas kad tai būtų skirti galbūt ir tiem e, negeriems židiniams pašalinimui kurie šiandieną guli gatvėse. Ευχαριστώ. Κυρία Άστον, έχετε το λόγο. Pane Aštin, žodis jums. Uh, and, and... Ačiū pirmininkė. Uh, įžango žodėje sakiau, kad norėjau ateikti į parlamentą, kad išgirščiau jūsų nuomonės. Aš suprantu tą nepasitenkinimą, kurį išreiškė parlamentarai, kad sakydami, kad buvo galima dirbti geriau. Daug kas kalbėjo apie matomumą ir koordinavimą. Nekyla net klausimo, kad dėl to, kad Amerika yra arčiau, dėl to, kad ji turi galimybę mobilizuoti savo paėgas geriau, jūs matote tokius vaizdus uh, televizorių ekranuose, kur matome juos. Tačiau, aišku, tai, kad mes glaudžiai bendradarbiavame su JAV, tai yra labai svarbu svarbu ir dabar, ir ateityje. Nekyla jokių abejonių, kad kai mane pažadino naktį ir pasakė, jog įvyko žemės drebėjimas, iš karto supratau, kad reikia kaip galima greičiau mobilizuoti mūsų žmonės. 21 valstybė narė mobilizavosi ir sureagavo taryboje, komisijoje mes susėdome kartu Buvo praėjusios tik aštuonios dienos nuo to momento, kuo, kuomet aš buvau čia parlamente klausimams. Taigi 21 valstybė narė sukūrė su, su 11 pajėgų, 7 sveikatos pa, priežiūros padalinius ir kitas priemonės panaudojama kaip galima greičiau šešias vandenvalos stotis ir taip toliau. Iš tikrųjų dirbame dieną ir naktį, kad visos šios pastangos būtų apjungtos. Gerbėmieji Euro, europarlamentarai, jungtinėse tautose iš karto uždaviau klausimą, kreipiausi į generalinį sekretorių Banhimūną, paklausdamas, kur geriausiai man būti ir dėti pastangas. Ir tikrai bu, nebuvo jokių abejonių, kad mano buvimas ten tik tai užimtų brangę vietą, kuomet lėktuvai negali nusileisti ten ten dėl oro uostų būklių. Aš nesu medikė, aš nesu ugnegesi. Mano darbas yra koordinuoti darbą čia, palaikyti ryšius su Haičio darbo grupės, palai, grupė, palaikyti e, koordinavimą su jungtinėmis tautomis, kad maksimaliai pajėgos būtų panaudotos vietoje. Taip pat, gerbėjami parlamentarai, aš prisėdu prie bendro nevyriausybinio organizacijų darbo koordinavimo. Tačiau labai svarbu, kad iš tikrųjų Jungtinės tautos prarado labai daug darbuotojų ir aukšto rango pareigūnų. Nevyriausybinės organizacijos galbūt nesugebėjo taip sparčiai sureaguoti dėl to, kad buvo labai daug žuvusių ir iš jų tarpo. Uh, žmonėms būtinai reikalinga pagalba, žmonės negauna tos pagalbos, nežino, kur jas gauti. Ir iš tikrųjų suteikti ją, nuvežti iki žmonių yra labai sudėtinga. Žmonės deda milžiniškas pastangas, kad tai padarytų. Dabar po truputėlį situacija gerėjasi, pagalba galima po truputėlį lengviau suteikti. Tikrai situacija labai sudėtinga vietoje. Ar viskas suveikė? Taip, ar aš esu patenkinta tuo? Ne, aš turiu pasakyti, kad dar tik mano darbo pati pradžia. Aš atėjau čia, kad išgirščiau jūsų nuomonės, aš girdžiu jūsų nepasitenkinimą, jis teisingai išsakytas, tikrai ne viskas yra padaryta gerai, nepakankamai gerai, tikrai reikia siekti, kad viskas būtų daroma geriau ir geriau. Ir aš tikrai stengsiuosi visą tai, kas dabar įvyko, o, suprasti ir pasimokyti ateičiai, kad ateičiai geriau dirbtumėm. Tačiau tikrai negalima sumenkinti to milžiniško darbo, kurį atlieka visi kasdien. Dėl ilgalaikio laikotarpio, gerbiami parlamentarai, tikrai mes turime būti tenai, turime būti vietoj, uh, žiūrėti, kokią pagalbą galima suteikti vietoje. Aš tikrai sutinku, kad reikės dalyvauti bendrose diskusijose ir visa tai, kas bus daroma, turės būti daroma su tinkamu koordinavimu, užtikrintų su Haičio žmonėmis, attarinti su jais, kai kalbėsime apie atkūrimo visas struktūras. Tikrai turime pasirūpinti, kad jungtinių tautų vaidmuo būtų pripažintas, reikia užtikrinti, kad jungtinės tautos galėtų tai atlikti gerai. Būtent todėl aš vykstu į JAV, kad susitikčiau su valstybės valstybės sekretorė Clinton, bet taip pat ir kad su jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi susitikčiau ir kitais pagrindiniais pareigūnais pasitartumėm, ką toliau į ateitį planuoti ir daryti. Tai yra labai svarbu. Ir pabaigai, dabar dėl situacijos, realijų. Gerbiami parlamentarai sakė, 75 procentai žmonių jau ten gyveno žemiau skurdo ribos. Tai yra tokia valstybė. Kaip sakėte, labai svarbu, kad vaikai, našlaičiai, gautų reikalingą globą ir priežiūrą. Iš tikrųjų bus reikalinga pagalba per artimiausius keliarius metus. Dabar labai trumpai apie dabartinę infrastruktūrą ligoninės elektra, ryšiai, vandens tiekimas, oro uostai, viskas labai nukentėjo. Pagrindiniai administraciniai pastatai, prezidentūra, išdo, planavimo, sveikatos, vidaus reikalų ministerijų pastatai visiškai sugriauti. Daugelio o, um, o, valdžios pareigūnų iš viso negalima rasti. Taigi, kaip jūs sakėte, tai jau ir tai buvo viena iš skurdžiausių pasaulio valstybių. Ir kadangi mes turime atkurti visą jų infrastruktūrą, tai aš tikrai um, pritarsiu jūsų įsipareigojimu, kad mes privalome padaryti viską. Ačiū. Ir paskutinis kalbėtojas komisaras Degucht. Tout d'abord, euh, je voudrais dire à monsieur Yarik Pirmininkė, visų pirma, aš noriu atsakyti ponui Lejerik, kuris kalbėjo apie pagalbos teikimą Haičiui, kad netinkamas yra ES požiūris, kad komisija turėtų nuspręsti pirkti tos produktus vietoje. Visų pirma, reikia iš tikrųjų pažiūrėti, galbūt vis tik tai geriau būtų pirkti produktus vietoje, o ne apsiųsti mūsų maisto perteklių. Antras dalykas. Kalbant apie koordinavimą ir civilinę apsaugą, norėčiau pasakyti keletą dalykų. Visų pirma, civilinė apsauga yra valstybių narių kompetencijos rytis. Ir visos iniciatyvos, jų koordinavimas turi būti mm, koordinuojamas tokiu pagrindu. Būtent tą ir siūlė Barnyje pranešimas, tačiau iki šiol neapsisprendima dėl išvadų. Bet ta kompetencija yra valstybių narių, ne komisijos. Antra kalbant apie koordinavimą civilinės apsaugos srityje. Po 2004 metų tsunamio ES civilinės apsaugos koordinavimo tarnyba sustiprėjo ir tapo daug veiksmingesnė. Žinoma, tariamos pratybos niekada iš tikrųjų nepatikrins mūsų koordinavimo veiksmingumo. To negalime padaryti ir spręsdami nacionalinės katastrofas. Tačiau e, bandoma pasitelkti šią tarnybą, taip pat išnaudoti kitus ES pajėgumus. Taip pat nepamirškime, kad antrosios e, kadencijos Baroso komisijoje humanitarinė apsauga ir civilinė, humanitarinė pagalba ir civilinė apsauga priskirti vienam portfeliui. Tai yra labai veiksmingas sprendimas ir taip pat nepamirškime, kad dirba įgaliotinė užsienio reikalų srityje, kuri, e, kuriai tenka dvigubos užduotis. Ir praeitie, pavyzdžiui, ir grįšiu prie to netrukus, komisijoje kartais komisijai tekdavo dirbti su ES institucijomis ir valstybėmis narėmis, o dabar tuo rūpinsis tarybos narės, taryba. Ir manau, kad tai ir buvo pasiūlymo esmė. Ir manau, jog ištikus šiai krizai tai ir buvo pademonstruota. Ir buvo padaryta nemažai pažangos. Galiausiai norėčiau pasakyti štai ką. Mane šiek tiek nuliūdino kai kurie pasisakymai, bet kaip komisijos narys, aišku, aš na, tiesiog turiu tai atsižvelgti. Tačiau nepakankamai įvertinamos visų mūsų žmonių pastangos, kurie dirba ten nuo pirmosios valandos, ten vietoje ir Briuselėje, dieną ir naktį, taip pat ir savaitgaliais, visiškai nesiskūsdami, neprašydami jokių kompensacijų už savo darbą. Jie tikrai labai daug ir sunkiai dirba ir yra žmonių, kurie veikia, dirba vietoje nors infrastruktūra ten baisiai nukentėjo. Taigi, prašau, nepamirškite, kad tai yra katastrofa, kurios negalima numatyti, suplanuoti, ją galima tik reaguoti, jei jį vyksta ir svarbiausia yra sutelkti pajėgas ir atsaką per labai trumpą laiką. Manau, kad komisija ir taryba tai padarė. Manau, kad valstybės narės nedelsiant ir labai, suteikė labai plačią paramą. Ir manau, kad mes turėtume šiek tiek mažiau kritikuoti tai. Ačiū. Ευχαριστώ. Η συζήτηση έληξε. Ačiū, periname prie, prieiname prie diskusijų pabaigos ir, daba, ir balsavimas dėl pasiūlymo primti rezoliuciją šiuo klausimu įvyks vasario mėnesio plenarnėme posėdėje. Kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra ES vir, vyriausios atsigaliotinės užsienio reikalams saugumo politikai uh, pareiškimas dėl situacijos Irane. Very fast here, as you can tell. <laughs> Kaip matote, viskas vyksta labai sparčiai ir nėra laiko